rytoj 12 val. dienos. Na, o dabar siūlau pereiti prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo. Tai yra bendros diskusijos apie Europos tyrimo orderį ir Europos arešto orderį. E, nagrinėsime Meilo ir Ledford pranešimus. Na, ir norėčiau iš karto suteikti žodį abiems pranešėjams. Pradėkime nuo pono Meilo, prašom. Sr. Eh, Prezident, Sr. Komisarė, kolegas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė, gerbiami kolegos. Šios direktyvos patvirtinimas reikštų e, blogas naujienas tiems, kurie užsiema nusikaltimais ES ir tai būtų svarbi priemonė tiems, kurie tyrinėja tokius nusikaltimus. Šengeno zona buvo labai svarbi ES, suteikė galimybę laisvam e, prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimui, tačiau kartu tapo lengviau atlikti įvairius nusikaltimus, kurių anksčiau įgyvendinti buvo neįmanoma. O tokia priemonė mums padėtų kovoti su nusikaltimais vykstančiais keliose valstybėse narėse, su tarptautiniais nusikaltimais, pavyzdžiui, e, narkotikų kontrabanda, korupcija, pedofilijos atvejais, ir kitais nusikaltimais, kurie yra tarptautinio pobūdžio. Pone Maken, Maken byla, e, joje dalyvavo dvi valstybės, Junkinė karalystė ir Portugalija. Ir jeigu būtų įgyvendinta ši direktyva, tuo metu būtų buvę lengviau viskas spręsti, nes būtų mažesnė administracinė našta. Čia jokiais būdais nėra siekiama paveikti pagrindinių teisinių principų numatytų šeštajame ir kitose ES sutarties straipsnėse. Tačiau Europos tyrimo orderis turės būti e, išduodančios valstybės narės teisminės institucijos validuojamas ir jis būtų įgyvendinamas vienoje iš vykdančių valstybių narių. Yra numatomos tam tikros konkrečios priemonės įrodymų rinkimui ir visa tai būtų atliekama remiantis abipusio pripažinimo principu. Taip pat e, liudytojų apklausa, DNR mėginių ėmimas, taip pat informacija apie banko sąskaitas arba banko pervedimus. Tam skirtos priemonės ir tokia informacija būtų renkama valstybėse narėse ir direktyvoje yra numatomos taisyklės, pagal kurias būtų galima atmesti tokią informaciją. Gyvendant valstybė narė gali ir nepriimti tokios informacijos. Be to yra numatoma teisė į teisinę gynybą. Tai yra labai svarbu valstybėse narėse, kuriuose galioja teisės viršenybė. Taigi apklausėmieji galės pilnai naudotis tokia teisė, jiems taip pat bus numatoma ir apeliacijos teisė. Taigi visą tai reiš, reikš biurokratijos mažinimą. Ir taip pat bus sustiprinamas dvišalio pripažinimo, abipusio pripažinimo principas. Tai reikš geresnius, tvirtesnius ryšius tarp tų, kurie nagrinėja tyri, ar tyria nusikaltimus susijusiuose valstybėse narėse. Palengvės e, anksčiau buvusios labai sudėtingos ir ilgos dėrybos. Ir dėl šio teisės aktų dėrybos buvo sudėtingos, bet rezultatas mane tikrai labai tenkina. Būtent todėl, ponė pirmininkė, aš savo žanginėse pastabose norėčiau labai atvirai ir labai šiltai padėkoti tiems, e, kurie, e, atsto, kurie dalyvavo slovenų, graikų, E, airių ir visų kitų pirmininkavusių valstybių atstovams, taip pat Josefui Vaisui, Sarai Latford iš Aldės, taip pat EKR e žaliųjų atstovams, ponui Dejong, ponui Korokovui ir visiems tiems, kurie padėjo ponui Paskaliu ir kitiems iš teisės tarnybos. Dėkoju jums visiems. Labai ačiū. Dabar norėčiau steigti žodį baronienį Ledford. Prašom. Ačiū, pirmininkė mano pranešimo dėl Europos arešto orderio e, tvirtinimas, manau, prisidės prie Europos saugumo, teisingumo ir laisvės erdvės kūrimo. Kaip ir ponas Melo, noriu labai šiltai padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų paramą ir gerą bendradarbiavimą ir už tai, kad pasiekėme konsensuso dėl reikalingų te teisės aktų pakeitimų. Visos politinės frakcijos dalyvavusios šešėliniuose šešėlinių pranešėjų susitikimuose rėmė šį siūlymą. Mums taip pat padėjo Europos pietinės vertės padalinys ir profesorius Einverberg ir Ana Dubė parengė puikią apžvalgą, noriu jums padėkoti už jų paramą. Europos arešto orderis e, padės e, institucijoms, policijos institucijoms kovoti su nusikaltimais ir užtikrinti piliečių saugą. Aš palaikiau šį, šią iniciatyvą prieš keletą metų ir dabar ją palaikau. Kiekvienais metais e, e, nusikalteliai, kurie siunčiami e, atlikti bausmę į kitą valstybę, e, jų atveju e, viskas vis, daug spačių, nes vėluojantis teisingumas yra neužtikrintis teisingumas. E, Kalbant apie e, vidaus reikalų sritį, reikia užtikrinti, kad ta sritis būtų saugi ir kad parlamento nariai nebūtų ignoruojami primant svarbius sprendimus šioje srityje. Dėl kai kurių sprendimų pasklido žinia, kad reikia tobulinti arešto orderio sistemą. E, buvo teisė tos kritikos, pagristos kritikos ir buvo visiškai nepagristos kritikos. Nors kai kurios valstybės narės įdėgė vienašališkas reformas, e, pavieniai nekoordinuoti veiksmai nepadės užtikrinti sklandaus policijos bendradarbiavimo ir nesutiks galimybės visiems susijusiems uh, užtikrinti tinkamas procedūras. Tik tai bendradarbiavimas ES lygmenių užtikrins tinkamą šios sistemos veikimą, užtikrins teisingumą ir tuo pat metu uh, pagrindinės teisės kaltinamųjų ir aukų. Komisija turėtų pasiūlyti teisėkuros sprendimus per vienerius metus ir jei man pasiseks ir būsiu perrinkta, darysiu uh, spaudimą naujam už teisingumą atsakingam komisarui tuos pasiūlymus pateikti. Gerai, kad kalbame apie Europos arešto orderio sistemą. atsiprašau, Europos tyrimo orderio sistemą, kuri paplys Europos arešto orderio sistemą. Ir turime užtikrinti proporcingumą ir orderį iš, iš, išduodanti institucija turi viską įvertinti remdamasi faktais, taip pat nepamiršti ir žmogaus teisų e, aspekto. Manau, kad taip ir turi būti. Mes taip pat teikėme siūlymą konsultacinę procedūrą, kad e, dviejų šalių teismai galėtų keistis informaciją ir užtikrinti, kad ši atsirandanti nauja galimybė nebūtų e, naudojama be reikalo, kad būtų ji pasitelkiama tik tais atvejais, kuomet prokuratūrai tikrai prireikia. Asmenys ne, neturėtų būti būti ilgam laikui su, sulaikomi prieš teisminiam e, areštui. Ir e, šis Europos tyrimo orderis turėtų sumažinti naštą tenkančią Europos arešto orderio sistemai. Ir e, visus kitus aspektus aptarsiu savo galutinėme pasisakymę, bet tikiuosi pozityvaus šios iniciatyvos vertinimo iš komisijos vicepirmininkas Reding. Much. Labai ačiū. Pone Reding, jūsų pavardė ką tik nuskambėjo, dabar jums ir suteiksiu žodį, prašom. Ačiū pirmininkė, mėly parlamento nariai, visų pirma dėl uh, melo pranešimo. Komisija tikrai uh, priema domėn susitarimą pasiektą tarp tarybos ir parlamento. Uh, Kai kurios valstybės narės ėmėsi iniciatyvos taikyti Europos tyrimo orderį būdžiamosiose bylose. Šis orderis galėtų būti puikiai priemonė kovant su tarpvalstybiniais nusikaltimais ir patraukiant įtariamuosius nusikaltimais asmenis į teismą. Aišku, jeigu tas tyrimų orderis bus tinkamai taikomas. Šis orderis galėtų pakeisti Europos konvenciją dėl abipusės teisinės pagalbos ir taip pat pagrindų sprendimą. Dar noriu paminėti, kad tas pagrindų sprendimas buvo patvirtintas taryboje dar 2008 metais, bet įgyvendino tik dvi valstybės narės. Europos komisija tikisi, kad šį kartą bus viskas kitaip. Mes tikimės, kad valstybės narės teisingai ir laiku įgyvendins šią direktyvą. Ir kad neatsitiks lygiai taip pat, kaip atsitiko su Europos įrodymų rinkimo orderiu. Visiškai neseniai komisija paskelbė ataskaitą apie tai, kaip buvo įgyvendinti trys sprendimai asmenų sulaikymo srityje. Šie e, trys teisės aktai yra susiję su abipusių pripažinimu bausmių e, srityje, taip pat, e, pavyzdžiui, liktinio paleidimo į laisvę srityje. Mūsų tikslas buvo pagerinti abipusį pripažinimą Europoje, nes juk vis dėlto yra kuriama bendra teisingumo erdvė ir ji turėtų funkcionuoti. Nepaisant to, kad įgyvendinimo data jau seniai praėjo, maždaug apie pusę valstybių narių tų pagrindų sprendimų neperkelia į savo nacionalinę teisę. Laisvės e, e, teisingumo ir saugumo erdvė turėtų būti plėtojama visų piliečių labui pagal ES veikimo starties trečią straipsnį, bet šią erdvę galime sukurti tik tada, jeigu valstybės narės tinkamai gyvendintų tuos instrumentus, dėl kurių pačios susitarė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjų Nūnų Melio ir šešėliniams pranešėjams už tikrai puikų darbą. Europos komisija labai džiaugiasi tuo, E, kad e, yra pasisakoma už tai, kad reikėtų sustiprinti pagrindinių teisų saugiklius šiame instrumente. Tai tikrai labai naudinga. Ir taip pat yra pabrėžiama, koks svarbus vaidmuo tenka Europos parlamentui bendro sprendimo procedūroje. Dabar pereisiu prie kito pranešimo, kurį e, parengė pane Sara Lutford. Visiškai neseniai šiuose parlamento rūmose įvyko diskusijos, o taip pat ir kitose e, susitikimuose aš nuolat kalbėjau apie tai, kad ES piliečiai turi teisę laisvai judėti ES. Bet atviros sienos nereiškia, kad e, nusikaltėliai gali išvengti teisingumo tiesiog pabėgdami į kitą valstybę narę. Būtent dėl to mes sukūrėme Europos arešto orderį. Jis veikia nuo 2004 metų. Tai yra labai veiksmingas instrumentas, norint perduoti tariamuosius asmenis iš vienos valstybės narės į kitą. E, yra užtikrinama, kad įtariamieji ir e, nuteistieji asmenys tiesiog nesislapstytų Europos teisingumo erdvėje. Mes turime nemažai e, pavyzdžių, kaip įvairūs nusikalteliai E, buvo sugražinti, pavyzdžiui, iš, jungtinės, iš Ispanijos į Jungtinę karalystę per, per labai trumpą laiką. Anksčiau tai buvo tikrai neįmanoma, anksčiau tai buvo neįmanoma, kai dar nebuvo Europos arešto orderio. Ir e, šio orderio dėka e, daug asmenų, kurie įtariami terorizmu, dabar yra apklausinėjami teismuose, tose šalise, kurių buvo ieškoma. Taigi Europos arešto orderis yra tikrai labai veiksmingas baudžiamojo teisingumo srityje. Be abejo, šis orderis nėra tobulas. E, jo veikimą dar galima pagerinti, komisija apie tai yra kalbėjusi. Aš norėčiau priminti, kad 2011 m. įgyvendinimo ataskaitoje komisija nurodė, kad tikrai dar galima padėti pagerinti. Pavyzdžiui, reikėtų uh, vengti, kad šis orderis būtų naudojamas nelabai rimtų nusikaltimų atveju, taip pat naudojant orderį vis dėlto nereikėtų pažeisti pagrindinių žmogaus teisų. Ir aš norėčiau padėkoti ponai Liutford ir visam Libė komitetui už nuveiktą darbą. Ačiū už visas tas žinias, kurios išdėstyto šiame pranešime. Mes labai atidžiai apsvarstysime viską, kas parašyta pranešime ir jo pasinaudosime toliau tesdami darbą ir tobulinami Europos arešto orderio sistemą. Šiuo metu mes jau sprendžiame kai kurios klausimus, kurie iškelti pranešime. Visų pirma, paminėsiu pagrindinės teisės. Europos komisija daug dirba tam, kad sustiprintų ir. E, teisamų asmenų teisų gynimą. Pavyzdžiui, tie asmenys turi teisę į vertimą, jie turi gauti visą informaciją, turi teisę į advokatą. ES turėtų būti numatyti minimalų standartai ir aš tikrai labai apgailestau, kad kai kurios valstybės narės nenori e, kad būtų nustatytos minimalios teisės visoje Europos Sąjungoje, nes Pavyzdžiui, kalbant apie Europos arešto orderį, dar pasakysiu štai ką. Kaltinamieji arba tarimieji asmenys turėtų turėti advokatą ir orderį išdavusioje ir orderį gyvendinančioje valstybė narėje. Bet e, ne visą laiką, panaudojant orderį, asmenių yra suteikiamas advokatas ir aš tikrai apgailestau, kad ne visos valstybės narės nori užtikrinti e, minimalių pagrindinių teisių gyvendinimą. Europos parlamentas labai prisidėjo prie to, kad būtų gyvendintos trys pagrindinės direktyvos dėl procedūrinių teisių ir čia aš už tai norėčiau Europos parlamentui padėkoti. Taip pat aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas visiškai neseniai pradėjo darbą su naujausiais komisijos pasiūlymais uh, dėl teisinės pagalbos pažeidžiamiems arba nepilnamečiams asmenims, tai taip pat padės sustiprinti procedūrinių teisų gynimą ir tai tikrai labai gražiai papildys Europos arešto ordero sistemą. Tikrai norėčiau, kad šie instrumentai būtų taikomi visose valstybėse narėse. Ir taip pat norėčiau, kad būtų užkamšytos dabar esančios spragos visoje Europos Sąjungoje. Gerbiami nariai, šiame pranešime labai teisingai kalbama apie platesnį e, kontekstą, apie abipusio pripažinimo instrumentus. Svarbu, kad būtų e, e, pripažįstamos bausmės, liktinio paleidimo bausmės. ir prejudiciniai sprendimai, bet dėja e, šių taisyklių valstybės narės dar tinkamai neįgyvendina ir dėl to komisija mano, kad sprendimas e, e, pradėti diskusijas dėl Europos arešto orderio dar būtų pernelyg ankstyvas. Kol kas Europos arešto orderis dar nėra visiškai įgyvendintas, nes e, galbūt trūksta kai kurių e, abipusio pripažinimo instrumentų. Jeigu komisija turėtų daugiau galių e, šių instrumentų įsigaliojimo srityje, ir taip atsitiks šių metų pabaigoje, tai čia norėčiau paminėti Europos priežiūros orderį Jis irgi siejasi su Europos arešto orderiu, kai vyksta iki teisminis tyrimas. Taip pat e, noriu pasakyti, kad e, yra instrumentų ir sulaikymo srityje. Mes tęsime ir, e, tęsim, ir toliau dėsime pastangas, kad būtų sukaupti patikimi duomenis. Dėl to valstybė, nar... komisija, atsiprašau, susitarė su valstybėmis narėmis, kad šios atsakys į klausimyną, kur yra klausima apie Europos arešto orderį. Aš tikrai tikiuosi, kad visų mūsų pastangų dėka mes galėsime patobulinti Europos arešto orderio sistemą. Ačiū komisariai. Dabar steiksime žodį kitam kalbėtojui, tai yra ponas Koelio. Prašom. Pone pirmininkė, gerbiama vicepirmininkė, gerbiami kolegos, šiandieną kalbu EPP vardu ir taip pat savo vardu ir ponio Kingos Göl vardu, nes jai teko iš Strasbūro išvykti anksčiau, ištikus nenumatytam atvejui. Iš tiesų svarbu apibriežti teisės viršenybę, viršenybę ir kalbėti apie Visą tai yra sunku, jeigu nebūtų patikimos ir veiksmingos teismų sistemos, kuri veikia greitai. Tokios priemonės kaip Europos arešto orderis ir Europos tyrimo orderis yra labai svarbus žingsniai užtikrinti tokią veiksmingą sistemą. Taip pat, padeda, norint kovoti su tarptautiniais nusikaltimais, reikia tokių priemonių, kurios leistų e, imtis veiksmų tarptautinių lygių. Europos arešto orderio įgyvendinimas tikrai padėjo perduoti nu, įtariamosius ir nusikaltelius tarp valstybių narių greičiau ir tai yra teismų bendradarbiavimo kriminaliniais klausimais vienas iš kertinių akmenų. Bet reikėtų pripažinti, kad šis orderis reiškia ir nemažai iššūkių dėl to, kad jis nėra visiškai dėl to, kad e, yra spragos e, teisinėje sistemoje Europos Sąjungoje, taip pat e, skirtingai yra užtikrinamos kaltinamųjų ir apkaltintųjų asmenų žmogaus teisės, dėl to yra jaučiamas tam tikras neramumas, neiškumas ir be to yra abejojama abipusių pasitikėjimų. Todėl ir pats Europos arešto orderis nėra visiškai nusekliai taikomas dėl to, kad Europos teisės aktai nėra visiškai pilnai įgyvendinami. Teismas nustatė minimales teisių gyventinimo normas, ir tikiuosi, kad kriminaliniais klausimais ES situacija dėl to pasitikės. Taip pat noriu pasveikinti ponę Latford, kadangi ji visą laiką buvo viena iš pirmųjų kovojančių už žmogaus teisės ir aš tikiuosi, kad ir jos pačios valstybė narė e, ją laikys kaip po tokią kovotoją. Nes tai yra šalis, kurioje labai daug yra padaryta e, teisingumo ir laisvės srityje. Taip pat norėčiau pasveikinti ir uh, E, pona Nunamelo, Europos tyrimo orderio pranešimo autorių. Nepamirškime, kad šis dosijė nuo pat pradžių buvo labai sudėtingas. Europos tyrimo orderis bus labai plati priemonė taikoma visoms tyrimų priemonėms, kurios yra skirtos surinkti įrodymus. Tai yra aiškiai atspindėta pranešime, taip pat yra minimas procedūrinių teisų paketas ir aš tikiu, džiaugiuosi, kad yra minimi tokie esminiai pa, principai, kaip kad proporcingumas arba dvigubų standartų netaikymas. Ir tikiuosi, kad dvišalio, dvišalis pasitikėjimas leis mums pakeisti dabartinį įrodymų rinkimo e, instrumentą, dabartinę sistemą naująją, nes dabartinė yra pernelyg lieta iš tiesų labai liūdnas faktas, kurį paminėjo komisijos vicepirmininkė, kad tik dvi valstybės narės įgyvendino pagrindų sprendimą. Aš tikiuosi, kad dabar situacija bus kitokia ir bus galima geriau stebėti tuos atvejus, kai valstybės narės bendrijos teisės aktus įgyvendins nepakankamai. Dėkui, toliau Sipel. Labai ačiū. Europos arešto orderis turi pasitarnauti tam, kad nusikaltėliai ir įtariamieji greičiau būtų išgabenti iš vienos valstybės narės į kitą ir ten patraukti į teismą. Tai yra gera ir gražu, bet dėja įgyvendinant šį instrumentą nuolant kyla įvairių problemų. Galiu pateikti pavyzdį. 23 e, metų motina iš Junknės karalystės turėjo būti perkelta į e, Lenkiją. Jai grėsė 10 metų e, kalėjimo dėl to, kad jau būdama 17 e, metų turėjo nedėlį amfetamino kiekį ir buvo nuteista liktinai 10 mėnesių bausme. Ji persikėlė į jungtinį į Junktinę karalystę, ten sėkmingai gyveno, susilaukė sunaus, bet uh, Paskui buvo išduotas Europos arešto orderis. Ir jeigu jis būtų tinkamai gyvendintas, tai e, jos sunaus globa turėjo atitekti kitiems žmonėms, ji turėjo patekti į kalėjimą. Iš tikrųjų yra nesąmonė. Ir šis pavyzdys rodo, kokių rimtų problemų iškyla taikant Europos arešto orderį. Uh, Tam, kad būtų pasitikima teisinė valstybė, reikia dviejų dalykų. Tam, kad nusikaltelis būtų patrauktas į e, teisingumą ir kad būtų visapusiškai ginamos kaltinamųjų asmenų teisės. Ir dėl to mes reikalavome, kad Europos komisija per vienerius metus pateiktų pasiūlymą dėl Europos arešto orderio reformos. Kiekvienu atskiru atveju prieš išduodant Europos arešto orderį reikėtų įvertinti nusikaltimo sunkumą ir e, galimybę taikyti kitokią alternatyvą, kuri mažiau apriboja žmogaus teisės. Jeigu yra labai rimtų priežasčių asmenį e, e, suimti, bet jeigu yra vis dėlto e, labai grubiai pažydžiama žmogaus teisės, tai asmo neturėtų būti suimtas ir neperduotas kitai valstybei nariai. Europos arešto orderis tikrai neturėtų būti išduodamas smulkių nusikaltimų atveju. Taip pat reikėtų užtikrinti ir teisę į sąžiningą teismo procesą. Kaltinamasis asmo turi gauti vertėją, advokatą, turi gauti visą reikalingą informaciją apie savo teisės. Bet e, aišku, gali atsitikti ir e, klaidų Taigi e, tikrai dar sistemą reikia tobulinti. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie Europos tyrimo orderį. E, socialdemokratai nekvestionuoja Europos arešto orderio e, naudos, bet tikrai negali viskas tęstis taip kaip likščiol. Dėl to mes visą širdimi remiame kolegės Lutford iniciatyvą. Komisija turi parengti pasiūlymą, kaip būtų galima išspręsti problemas. Na, o valstybės narės taip pat turi vykdyti savo įsipareigojimus ir ginti pagrindinę žmogaus teisės, net ir būdžiamosios teisės rytyje. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu uh, žodį kitai kalbėtojai, panės Argentinį, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš palaikau pateiktus pasiūlymus nes manau, kad jie, tie sprendimai, tos priemonės gali pagelbėti ieškant asmens ar atliekant tyrimą. Galima tokiu būdu su, surinkti įrodymus būdžiamoje byloje, nes tai svarbiausias dalykas priimant sprendimą. Žalieji pasisako už kai kurias išimtis ir nori, kad būtų ypač atsižvelgiama į pagrindinių teisų aspektą. Vykdančioji institucija turi elgtis atsargiai ir reikia nepamiršti, kad tai, kad negalima užginčyti Europos arešto orderio, yra problematiška. Nes buvo pasitaikę atveju, kuomet žmonės buvo įkalinti tikrai katastrofiškomis sąlygomis. E, turiu keletą užsiunčiau keletą klausimų šią temą komisijai ir tarybai ir man buvo sakyta, kad tai yra kolektyvinė žala. Ar jūs galite man pasakyti, mane patikinti, kad neteisėtai įkalintas asmuo yra kolektyvinio žalos dalis? Pone Reding savo pasisakymė sakė, kad ji E, nori atidėti e, sistemos tos priemonės taisimą ateičiai, tai atskleidžia, kad ji nesupranta tos sistemos esmės. E, ši, šios priemonės egzistuoja jau keletą metų, tačiau kai kuriuose šalise dėl to buvo įkalinti asmenys net, neteisė. Tai mes turime užtikrinti tų, tų priemonių veikimą visose šalise vienodai abipusis pasitikėjimas nėra, ne visada yra geras e, bendradarbiavimo pagrindas teisminėje ir baudžiamoje srityje. Aš pritariu poniai Latford, kuri sakė, kad Europos arešto orderį reiktų peržiūrėti ir atitinkamai pritaikyti. Jeigu esi suimamas vien dėl to, kad uh, E, kaž, kažkaip kelyje kažką užkliudėjai ar e, įvykdė labai smulkų nusižengimą. Taip, taip neturėtų būti. Pone Redik, jūs turėtumėte imtis kai kažko, tai imtis, kad ta situacija būtų pakeista. Timotė Kirchhoff, e, Pone pirmininkė, manau, kad Europos arešto orderis ir Europos tyrimo orderis yra e, svarbios priemonės Ir manau, noriu pasveikinti ponę Latvardą ir ponę Melo. Mano šalis pasinaudojo Europos arešto orderiu daugeliu atveju, e, pas, pasirūpindama, kad būtų išduoti prekeiviai narkotikais, taip pat prievartautojai. Kai dirbau vidaus reikalų ministru, ekstradicijos procedūra buvo labai sudėtinga, e, buvo daugybė politinių kliučių ir aš tikrai norėčiau, kad jį vėl įsigal, įsigaliotų. Gyvename šalyje, kur tarp pasaulyje, kur tarp valstybinis nusikalstamumas yra įprastas dalykas. Ir šio laikinėme pasaulyje e, mums reikia tarptautinio bendradarbiavimo ir galimybės greitai išduoti nusikaltelį. Tačiau, žinoma, reikia nepamiršti ir e, atsvarų bei bala, pusiausvyros sistemos. Europos arešto orderio esmė nėra e, įkalinti asmenį neribotam laikui laukiant teismo. E, tas, e, tos priemonės tikslas nėra persikėti asmenys už pačius menkiausius nusižengimus, nors yra išimčių, bet tokių atvejų negalima toleruoti ir todėl komisija, parlamentas ir valstybių narių e, vyriausybės privalo atkurti pasitikėjimą Europos arešto orderiu. Aš ir uh, parlam, visas parlamentas kovosime už tai, kad e, įgyvendinant e, tą orderį būtų laikomasi griežčiausių reikalavimų. E, nusikaltėliai neturi turėti galimybės pasislėpti Europos Sąjungoje. Ir svarbiausia, kad visuomenė ir toliau pasitikėtų sistema. Ponas Uljanič. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjams už puikų subalan, už puikius subalansuotus e, pranešimus, kuriame, kuriuose yra ger, pateikti geri argumentai. Ir tuo dar to patobulinamas e, patobulinama priemonė, kuri yra labai mm, naudinga nusikaltelių gaudimui tą galime įrodyti pasitelkdami statistinius duomenis. Nuo 2005 iki 2009 tik vienas penktadalis visų arešto orderių buvo įvykdyti ir komisija konstatuoja, kad sistemoje yra trūkumų, todėl mes turėtumėme siūlyti, kaip ją tobulinti. Komisijai pavesta pateikti tuos pasiūlymus. Nebejoju, kad teisinis reglamento pa, e, pagrindas yra šiek tiek miglotas. Valstybės narės gali veikti taip, kaip mano esant reikalinga savo nuožiūrą. Jei mes sistemą patobulinsime, tai e, įvykdomų arešto orderų skaičius išauks. Um, mes daug girdime apie pagrindinės teisės Jungtinėje karalystėje mes buvome sukūrę labai stiprią pagrindinių teisių išsaugojimo sistemą. Mes e, sukūrėme labai nepriklausomus teismus, taip pat laikėmės nekaltumo presumpciją ir taip toliau. O dabar yra kuriama Europos baudžiamojo teisingumo sistema. Ir atrodo, kad nusikalstamumas ir toliau E, plėsis ES mastu, o dabar tyrimo orderis tai pareikalaus ir mūsų valstybės teismų institucijas imtis tyriamųjų veiksmų. 135 ES baudžiamojo teisingumo priemonės egzistuoja šiuo metu, o Junktinė karalystė tarsi paprašė opt-out išlygos, tačiau 35 atvejais mes dalyvaujame šioje sistemoje, be kita ko ir Europos arešto orderio sistemoje. Abipusio paramos priemonės mūsų manimų yra pakankamos ir jos leidžia bendradarbiauti tarptautiniu mastu. O dabar mes kalbame apie mūsų teisinių sistemų suvienodinimą ir tai jau yra ideologinio požiūrio e, aspektas, kadangi mes tarsi einame prie Europos e, jungtinių valstijų. Reikia pirmiausia galvoti mums apie mūsų piliečių interesų gynimą, tačiau toriai vis dėlto aš nežinau, ar pritars mūsų siekiui plaukti kartu su ES upe pasroviui. Thank you, Chair, Madam Commissioner. Dėkui, ponė pirmininkė. Visiškai remiu uh, Europos arešto orderį, nes valstybės narės tuo būdu įgauna galimybę paraginti kitą valstybę imtis tyrimo priemonių sunkių nusikaltimų atvejais. Kad galėtume kovoti sėkmingai su vaikų pornografija, prekyba žmonėmis, narkotikų prekyba arba prekių padirbinėjimu bei kibernetiniais nusikaltimais, turime dirbti visi kartu. E, nusikalstamos tampa vis sudėtingesnis, kompleksiškesnis ir vis mažiau moralėmis, moralės principais paremtas. Mes turime persikoti e, organizuoto nusikalstamumo atstovus ir jų tinklus, turime kovoti su nusikalstamumu, turime neleisti jiems judėti per sienas. Visa tai reiškia, kad būtina pripažinti kitų valstybių veiksmus, turime padėti vieni kitiems atlikti tyrimus. Nacionalinė kompetencija tuo atveju yra absoliučiai gerbiama nacionalinė teisė ir toliau bus taikoma e, baudžiamoji nacionalinė teisė. Kai dėl teismų ir policijos bendradarbiavimo jis tampa supaprastintas, bus lengviau policijai ir prokurorams veikti efektyviai. Nus, laiko ribų nustatymas padės greičiau surinkti esminius įrodymus kitoje valstybėje, jų prireikus. Būtų labai svarbu, kad būtų numatyti aiškus saugikliai, kurie būtų skirti apsaugoti pagrindiniams teisėms ir kad būtų numatytos aiškios priemonės, leidžiančios atlikti tam tikrus veiksmus. Būtina, kad aktyviai būtų kovojama tarp valstybinių lygių su organizuotų nusikalstamumu. Europos tyrimo orderis bei Europos arešto orderis turėtų padėti tai daryti. Tai yra puikus pavyzdys to, ką galime nuveikti visi kartu ES lygmenių, kas tikrai pasitarnaus ES piliečiams. Europos tyrimo orderio dėka mes galime padidinti piliečių saugumą. Tuo pat metu mes išlaikome visišką e, nuoseklumą, integralumą. Tai yra žingsnis saug, didesnio saugumo ir patikimumo Europoje linkme. Tai visiškai atitinka Stokholmo programos nuostatas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Weidenholzer, kolega, tris minutės. Ačiū. Rytoj bus priimtas labai svarbus sprendimas skatinsantis policijos bendradarbiavimą. Tai yra Europos uh, prokuratūros įkūrimo dokumentas. Labai svarbu, kad čia komisija, iniciatyva parodė ne komisija, o septynios valstybės narės, be kita ko ir Austrija. Tai rodo, kad nacionalinės valstybės ir nacionalinių valstybių ir ES interesai neprieštarauja vieni kitiems. Tuo būdu bus galima pasiekti papildomos naudos bendradarbiavimo saugumo, bendradarbiavimo saugumo srityje. Ir aš manau, kad dabartinės teisinės pagalbos srityje esančios kliūtis bus sėkmingiau šalinamos. Prieimus tyrimo orderį bus galima greičiau vykdyti e, tyrimus, kurie reikia pripažinti, susidurėme, susidurė su įvairiomis biurokratinėmis kliūtimis. O tai yra visai nenaudinga piliečiams, kurie turi teisę į savo asmens saugumą. Baudžiamasis persekiojimas ir baudžiamasis tyrimas yra labai sudėtingos ir jaučiudros sritys, kadangi būtent čia reikia išsaugoti įtariamųjų ir kaltinamųjų teises. Šitie principai yra labai svarbus ir todėl aš džiaugiuosi, kad mums pavyko susidėrėti dėl dešimtojo straipsnio su taryba, dėl pagrindinių teisių nuostatos šitas areštas oršto orderis gali būti išduotas tik tokiu atveju, kai įtariamojo teisės nėra pažeidžiamos pagal pagrindinių žmogaus teisų hartijos nuostatas. Ir bus galima taikyti tik tokias priemonės, kurios kitoje valstybėje yra toleruojamos pagal tos valstybės teisinę sistemą. Taigi taip bus užkirstas kelias savivaliai ir piknaudžiavimui. Europos parlamentas savo pasiūlymais dar kartą rodo, kad sustiprintas policinis bendradarbiavimas ir žmogaus teisų apsauga yra neprieštaringi dalykai. Jie vienas kitą papildo. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už puikų intensyvų darbą ir bendradarbiavimą. Grazie, onorevole. Dėkuoju, Wojciechowski, vieną minutę. Przewodnicząca, europejski nakaz dochodzeniowy to... Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos arešto orderis yra labai svarbus teisinis instrumentas, jis yra labai praktiškas instrumentas tuo pačiu. Ir e, kaip ir Europos tyrimo orderis, nes taip padės apimti uh, daugelis ryčių, nes būtina kartai surinkti įrodymus nusikaltimų atveju kitoje šalyje negu toje šalyje, kur vyksta e, procesas. E, liudytojų apklausa, įrodymų surinkimas yra labai svarbus dalykai ir teisės saugos struktūros galės šiomis priemonėmis sėkmingai pasinaudoti. Palengvės bendradarbiavimas tarp teisingumo sistemų ES. Jis taps dar glaudesnis e, bendradarbiavimas teks glaudesnis, tačiau tuo pat metu turime skirti didesnį dėmesį e, teisingumo schemų valstybėse narėse kokybei. E, piliečiai dažnai skundžiasi dėl to, kaip veikia teisingumo sistemos. Ši sistema turi būti visur patikima ir piliečių priimama. Dėkoju. Grazie, onorevole Bonanini, un minuto. Dėkoju. Kolega Bonaninį minutę. Grazie, prezidentė. <clears throat> L'ordin... Ačiū, pirmininkė. Europos tyrimo orderis, Europos arešto orderis yra svarbiausi Europos baudžiamosios erdvės elementas. Kolegos Milo pranešimai padeda kovoti veiksmingiau su nusikalstamumu. Uh, negu kad tai yra dabar numatyta tradicinėme teisminėme bendradarbiavime jo sistemoje. Reikia, kaip kad buvo pasakyta, laikytis pagrindinių žmogaus teisių na, ir tai būtų, ko gero, vienas iš pagrindinių tikslų. Mes labai vertiname tai, kas yra numatyta penktajame ir šeštajame straipsnėje. Na, o kas dėl Europos arešto orderio, uh, Tai e, yra atitinkamų pasiekmių šios priemonės naudojimo valstybėse narėse. Yra atsiradę dabar naujų standartų, kuriais remiantis galima geriau užtikrinti pagrindinės žmogaus teisės, kurias numato šeštasis straipsnis iš Europos pagrindinių žmogaus teisų hartijos. Tai taipogi užtikrina proporcingumo principo pritaikymą. Kita dar būtų rekomendacija, tai kad valstybės narės privalėtų užtikrinti e, galimybę teikti apeliaciją, kaip kad tai numatyta e, 13 žmogaus teisų hartijos straipsnyje. Ačiū dabar žodis ponui Jekolino, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Šiandien aptariamos teisingumo sistemos priemonės labai svarbios, e, kuriant bendrąją teisingumo erdvę. Teisingumo veiksmingumas turi remtis labai konkrečiais e, instrumentais. Tam reikalingas e, abipusis greitas ir visiškas sprendimų pripažinimas bei vykdymas. Na, o kas dėl Europos arešto orderio? Tai ponios Latford išvalgos čia labai teisingos. Reikia labai griežtai laikytis proporcingumo kriterijų. Nes taip pat reikia užtikrinti ir pagrindinių žmogaus, pagrindinių teisų laikymasi. Ir taip pat reikia turėti daugiau žinių dėl nusikals, nusikaltimų įvykdymo. Taigi dėkojame kolegai Melo. E, įrodymų rinkimas turi būti labai kruopšiai atliekamas tam, kad būtų užtikrinamos visos teisės. Nes šiuo metu bent jau policijos ir, ir teisminis bendradarbiavimas nėra pakankamai išplėtotas tam, kad būtų sukurta teisingumo erdvė. Dabar jeigu Europos arešto orderis turėtų apsirboti tik tais, tais atvejais, kai nusikaltimas yra tarptautinio pobūdžio, tarp valstybinio pobūdžio ir tik tai tada reikia jį naudoti, kai jo tikrai reikia. Na, o kas dėl Europos, Europos tyrimo orderio, tai e, vykdančioji valstybė turi numatyti tam tikras priemonės. Taip pat reikėtų galbūt numatyti videokonferencijas įrodymams rinkti. Taip galėtų būti organizuojamas darbas. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad šios dvi priemonės yra labai svarbios ir Europos prokuroro tarnybai. Kovo mėnesį dar e, bu, apie tai kalbėsime, bus preliminarus pranešimas parengtas šiuo klausimu. Aš dabar žodis ponui Moras, Morais, dvi minutės. Pirmininkė, prieš keletą mėnesių aš daviau parodymus Junktinėje karalystėje dėl uh, Europos arešto orderio veiksmingumo. Ir aš sakiau, kad šitas orderis veikia labai sėkmingai, kad buvo galima e, bendradarbiauti užtikrinant e, baudžiamąjį persikiamą už valstybės ribų, tačiau buvo iškeltas klausimas, ar iš tikrųjų viskas vyko labai sėkmingai. Aš sakiau, kad uh, buvo pasiekta daug pažangos, tačiau Europos parašto arešto orderis e, ne, nepadėjo pagerinti situacijos iš esmės. Reikėjo pirmiausia, iki dabar išsiauškinti, kas nepavyko įgyvenant Europos arešto orderio nuostatas. Mano e, rinkiminė apygardoje E, Londone magis byloje buvo susidurta su nusikalteliu, kuris buvo surastas Europos arešto orderio pagalba 2005 metų Liepos mėnesį buvo padarytas nusikaltimas ir nusikaltėlis buvo suraštas e, Europos orderio pagalba. Tačiau kita vertus reikia atsižvelgti į tai, kad iki teisminio įkalinimo laikas yra labai ilgas ir būtent šitą situaciją reikia keisti, reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, užtikrinant objektivumą, tinkamą pusiausvyrą ir ta pusiausvyrą turi būti kuo tikslesnė. O dabar, galvodami apie Europos arešto orderį, turėtume pagalvoti apie tai, kad mes daug ką nuveikėme užtikrindami tarptautinį e, teisingumą. Tačiau mums reikia daug daugiau aiškumo šioje srityje. Uh, Morais, a... Morais, jums yra teigiamas klausimas pagal mėlyndąją kortelę. Aš norėčiau, kad jūs pakartotumėte tai, ką sakėte savo kalboje. Jūs minėjote Kryk bylą. Jūs sakėte, kad buvo tam tikrų užpolikų. Jūs neteisingai pasakėte, kad jie buvo užpolikai, tačiau jie buvo kaltinami užpolimu. Kaip ten bebuvo, pritrūko e, įrodymų prieš juos ir todėl jie negalėjo būti įkalinti arba nubausti. Taigi vietoj užpolikų reikėtų kaltinti, vadinti juos e, kaltinamaisiais arba įtariamaisiais. Aš skaičiau savo pasirašytą kalbą ir sakiau štai ką. Iš tikrųjų, aš pasakiau, kad užpolikai, jūs ko gero teisingai pastebėjote, jeigu leistumėte manęs taip pat paklausti, štai ko yra ir kitų pavyzdžių, kai Europos arešto orderis padėjo nuteisti nusikaltelius ir tas pavyzdys yra vienas iš tų, kuriuos aš paminėjau. Grazie, onore... Dėkoju, Nikolson, vieną minutį. Ačiū, pirmininkė. Aš esu iš Šiaurės Airijos, mūsų situacija yra labai e, specifinė, kadangi mes esame e, netipinė Junktinės karalystės sudėtinė dalis. Šiame regione nusikalstamumas yra labai specifinis ir labai bauginantis. Todėl policijos bendradarbiavimas ES mastu yra labai svarbus. Aš norėčiau e, padėkoti už tą bendradarbiavimą, kuris prasidėjo dabar daug intensyviau negu anksčiau. Šitas Orderis yra viena iš veiksmingiausių priemonių kovojant su tarptautinio masto nusikalstamumu. Tačiau tarp Airijos Respublikos ir Junktinės karalystės turėtų būti pasirašyta ekstradicijos sutartis ir ji galėtų padėti e, teikti abipusę pagalbą lygiaverčių pagrindų ir lygiai taip pat būtų uh, galima veiksmingiau kovoti su teroristais. Jungtinės karalystės pa pareigūnai taip pat turėtų siekti, kad būtų užtikrintas šiame bendradarbiavime proporcingumas. O šiaip aš pritariu pranešėjo suformuotoms mintims. Dėkoju. Štyr. Dvi minutės. Aš pritariu šiam pranešimui, kuriuo yra siekiama sustiprinti ES institucijų bendradarbiavimą baudžiamosios teisės srityje. E, e, e, arešto orderis ir tyrimų orderis padės lengviau rinkti įrodymus ES mastu. Mūsų manimų Šitas orderis baudžiamosios teisės rytyje yra vienas iš sėkmingiausių ES mechanizmų. Jis leis e, geriau įdėkti bendras nuostas praktikos, e, nuostas praktikoje ir taip pat arešto orderis galėtų sutrumpinti teismų procesus ir padaryti teismų sprendimų įgyveninama kuo veiksmingesnį. Aš manyčiau, šito orderio nuostatas reikėtų įgyveninti be jokio politinio manipuliavimo. Kroatijoje buvo išduotas arešto orderis aukšto rango pareigūnų adresu, tačiau iki šiol politinės struktūros daro įtaką, pasinaudodamas savo e, galiomis ir tiesiog daro spaudimo teisingumo sistemai. Europos komisija tinkamai sureagavo ir mūsų vyriausybė privalėjo deblokuoti Europos arešto orderį. Aš manyčiau, kad ne politikų e, uždavinys yra blokuoti tokio orderio taikymą. Taigi e, Kroatija taip pat galėjo vadovautis ES teisės nuostatomis. Skeptiškai reikėtų pasakyti, kad e, e, jeigu Kroatija nebūtų tapusi ES nare, tie mano minėti nusikaltimai niekada nebūtų išnagrinėti ir išryškinti. O be demokratijos principų taikymo negalėsime pasiekti, žinoma, ir ekonominio mūsų valstybių vystimus. Eh, Flašikovos atrodo nėra salėje, todėl dabar suteik žodį Morkūnaitė. Europos arešto orderio. Čijos pozicija, kad Europos arešto orderio įgyvendinimo procedūros turi būti aiškesnės ir šalis turėtų laikytis vienodų standartų kaip tik nevienodi standartai prieš kelis metus lėmė skaudų atvejį kai viena europos sąjungos šalis remdamasi procedūriniais dalykais atsisakė perduoti įtariamąjį nusikaltimais žmoniškumui ir karo nusikaltimais e, kitai europos sąjungos valstybei. kalbu apie michailo golovatovo atvejį ir tai kad jis nebuvo išduotas lietuvos valstybei kur kaip įtariama jisai devyniasdešimt vienais sausio trylika ąją e, įvykdė nusikaltimus žmoniškumui tenka apgailestauti kad pranešime neaptariamas išimties tikslingumas pagal kurią ekstradicija pagal europos arešto orderį yra vykdoma tik bylose dėl nusikaltimų įvykdytų po du tūkstančiai two metų. mano įsitikinimu ši išimtis neturi būti taikoma ypač sunkiems nusikaltimams tai yra nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams kuriems pagal tarptautinę teisę e, netaikomas senaties terminas beje tą šalims narėms apsvarstyti yra siūliusi ir europos komisija šios išimties netaikyti buvo įpareigota ir naujoji europos sąjungos šalis narė kroatija. norėčiau e, pasiklausti pasitaikius progai e, komisarės reding ką jūs manote apie tas laiko restrikcijas kad e, nusikaltimai yra taikomi tik tai po du tūkstančiai two metų? Grazie, onorevole Tomasič. Dėkoju, kolega Tomasič. Tomasič. Europos arešto orderis yra labai svarbus dalykas bendradarbiavimui tarp valstybių narių, nes nusikaltėliai galėtų slėptis nuo teisingumo e, kitose šalyse, nesant darbų koordinavimo tarp šalies. Iš tikrųjų, piliečiai um, man, mano šalyje patyrė nuolatinį Jugoslavijos slaptųjų tarnybų persekiojimą. Ir um, valstybės narės ir komisija turi bendradarbiauti, siekiant uh, padidinti šio orderio efektyvumą. Kroatijoje teismas buvo nusprendęs pona Penkovičių išduoti Vokietijai dėl to, kad, uh, kad jis buvo padaręs nusikaltimą, žudė imigrantus. Tačiau atsitiko taip, kad, pavyzdžiui, už panašus nusikaltimus iš kitų šalių nusikaltėjai įtarmi nebuvo išduoti. Tai štai svarbu vienodas standartų taikymas. Kolega Bielan, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos arešto orderis turi tikslą paspartinti reikiamas procedūras kurios gali padėti sulaikyti nusikaltelius. Laikas sutrumpėjo skirtas ekstradicijai ir valstybės narės turi turėti garantijas, kad neišvengs nusikalteliai bausmės išduoti kitai šaliai būtina užtikrinti, kad, bus, kad nebus vykdymas, vykdomas selektyvus teisingumas, būtinos visos e, priemonės, kad būtų užtikrintas proporcingumo principas. Manyčiau, kad ta priemonė būtina tinkamai naudotis ir nepakirsti pasitikėjimo sistemą. Dėkoju. Honorevole Paška. Ačiū kolega Paška. Dėkui za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamo komisarė. Bendra ES teisingumo erdvė reiškia, kad baudžiamo persiekomo institucijos galės sėkmingiau bendradarbiauti. O Europos arešto orderis, kuris buvo priimtas 2002 metais, leido pripažinti e, valstybėje narėje pradėtas teisminės tyrimų procedūras ir imtis atitinkamų veiksmų. O dabar komisijai labai svarbu numatyti kitas teisėkuros priemonės, kurios leis išvengti e, išriškėjusių spragų labai svarbu yra pateikti ataskaitą ir informuoti apie tas sritis, kuriuose šita sistema veikia nepakankamai. Dėkojame. Dabar komisarai žodis. Pirmininkė, aš norėčiau priminti gerbiamiems parlamento nariams, kad teisingumo ir daus reikalų srityje yra tam tikrų specifinių nuostatų, kurios yra skirtingos nuo kitų politikos ryčių. Pavyzdžiui, gal Lisabono sutartį valstybės narės gali pateikti teisėjai, kurios aktų pasiūlymus be komisijos iniciatyvos. Tai buvo ir Europos tyrimo uh, orderio uh, atveju ir parlamentas galėjo būti ir bendras e, teisėkuros e, aktų leidėjas. Pagal Lisabono sutartį valstybės narės gali pateikti tokius pasiūlymus be parlamento, be komisijos, be teisingumo teismo kontrolės. Nuo gruodžio pirmo pirmosios dienos šita išlyga nebebus laikoma išlyga arba išimtinė nuostata. Reikia tikėtis, kad direktyva bus įgyvendinta ne tik tai dviejų valstybių, kaip tai padarė jos Europos arešto orderio atveju. Šios direktyvos įgyvendinimas stebės komisija kuri nedelsdama pradės e, pažeidimų procedūrą, jeigu nebus laikomasi direktyvos nuostatų. Tas pats pasakytina ir apie Europos arešto orderį, kadangi gruodžio pirmąją pasibaigs perinamasis laikotarpis, kaip galima buvo taikyti, netaikyti Lisabonos sutarties nuostatų tam tikrose srityse. Dabar valstybės narės turės visiškai taikyti arešto orderį ir visiškai jį įgyvendinti. O ES priežiūro orderį prieėmę mes taip pat galėsime vykdyti tam tikrą priežiūrą ir stengtis, kad visi tie priimti instrumentai sėkmingai veiktų, derinant juos tarpusavyje Jau keletą metų mes dirbame labai svarbų darbą. Mes siekiame užtikrinti teisę į teisingą teismą. Remdamiesi Lisabonų sutartimi mes norėtume suderinti saugumo nuostatas su asmens e, apsauga. Yra pasiūlyti arešto orderio tam tikri pakeitimai, kurie yra susiję su teise įvertimą, informavimą, e, teisę e, į advokato paslaukas ir kilmės valstybėje ir arešto orderio e, valstybėje adresatėje. Teisinė pagalba, nekaltumo presumpcija, tai procesinės teisės vaikams ir e, lengvai pažeidžiamiems žemiems asmenėms, tai yra tos sritys, tos spragos, kurias mums reikėjo užpildyti. Ir Parlamentas pateikė pasiūlymus, kaip tas spragas užpildyti, tačiau man tenka apgailestauti, kad kai kurios valstybės atsisakė bendradarbiauti šioje srityje, kurią bandoma užtikrinti e, teisingą teismą. Du minutį. Ačiū. Dabar žodis pranešėjui Melo. Gerbiama pirmininkė, ši direktyva daugiau teisingumo turėtų numatyti, nes taip baudžiamuose tyrimuose daugiau bus laikomas žmogaus teisų ir proporcingumo principų. Kolega sakė, kad Europos policijos tarnybos turėtų tirti baudžiamosios teisės pažeidimus. Tai būtent taip ir nutiks. Tam Junktinė karalystė turės išleisti pinigų. Taip, bet taip pat turės pasielgti ir Prancūzija, Vokietija ir kitos ES valstybės narės. Ir taip bus daroma bendrojoje teisingumo erdvėje. Koksgi to tikslas būtų? Visi nusikaltėliai turi būti persekiojami, ir išduoti teismui. Toliau jų laukia nešališkas teismo procesas ir yra įrodoma jų kaltė arba jie yra išteisinami. Bent jau toks būtų tikslas ES. ES yra laisvės ir teisingumo erdvė. Dabar numatydami šiuos instrumentus mes numatome visas garantijas, kurios yra būdingos teisiniai valstybei. Ir tos teisės e, turi būti taikomos tiek įtariamiesiams, tiek kaltinamiesiams. Čia jau terminijos klausimas. Jeigu jau Šengeno sistema veikia, tai reikia garantuoti laisvas menų judėjimą. Be jokios abejonės čia atsiranda didesnis nusikalstamumo pavojus. Na ir jeigu jau teisingumas nesugeba perlipti šių problemų, tai ko gero mums nepavyks įgyvendinti savo tikslo ir padaryti iš ES laisvų ir teisingumo erdvės. Dar kartą norėčiau padėkoti e, šešėliniam pranešėjam ir pranešėjai. Pone Latvart. Aš sutinku su visais, kurie uh, diskutavimo. Aš norėčiau grįžti prie Nikolson paminėtos situacijos Airijos saloje. Ir Beton kalbėjo apie e, kaltinamąjį. Pritariu ir jo pastabai. Aš taip pat norėčiau e, prisiminti mano partijos vadovą, kuris Junktinėje karalystėje išreiškė ypatingą nuostatą dėl Nigel diskusijų. Taip pat norėčiau grįžti prie pradinių minčių, kai buvo pasakyta, kad yra labai svarbu atkreipti dėmesį į labai ilgai besitęsiančias e, bylas, jų nagrinėjimą teismuose. Ir todėl mes norėtume, kad komisija imtųsi visų galimų priemonių, kad būtų sutrumpintas iki teisminio įkalinimo laikas ir taip pat norėčiau paprašyti, kad būtų imtamas, im, imamasi e, teisėjų teisės saugos institucijos darbuotojų mokymų. Aš pritariu su viceprezidentai Reding, kad per pastaruosius metus buvo padaryta labai daug. Mes parengėme keletą e, pranešimų, vieną iš jų renkiau ir aš. Labai svarbu įgyvendinti ES teisminę priežiūrą ir reikia galvoti apie priemonės, kurios bus taikomos įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Aš savo pranešime kalbėjau apie labai greitą ir veiksmingą ES teisingumo erdvės priemonių įgyvendinimą. Turėjau omenyje ir arešto orderį, ir tyrimo orderį. Tačiau mane nuvylė tai, kad aš neišgirdau iš komisarės Reding tokio proaktyvaus veikimo ryšto. Žinoma, aš tikiuosi, kad buvo pasakyta, kad mūsų pranešimo teiginiai bus įtraukti į tą bendrą siūlomą sistemą. Aš vis dėlto norėčiau, kad komisija pateiktų teisėkūros akto pasiūlymą artimiausiais metais. Jūs išgirdote aiškę parlamento nuostatą ir jos negalima ignoruoti. Um, there is a blue card for you. Jūs, atrodo, sulaukite klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar priimsite? Klausimą. Ponas Batinas klausė. Mėla Sara, jūs kalbėjote apie labai ilgą iki teisminį sulaikymą. Na, be abejo, šito reikėtų vengti, bet ar jūs pritarėte tam, kad viena iš to priežasčių yra štai kokia. Kai žmonės yra graž... išduodami į Jungtinę karalystę, policija turi būti pasirengusi kad būtų galima žmogų perduoti teismui. Jeigu e, kontinentiniai, susidurima su kontinentinė sistema, tyrimas vyksta kartais mėnesius ir net metus. Ar jūs pritartumėte man, kad e, kiekviena policijos jėga e, visoje Europoje turi būti pasirengusi, parengusi visus reikiamus dokumentus ir įrodymus prieš išduodant žmogų? Atsakymas be abejo, be abejo, pritariu jums. Tačiau E, iki teisminio tyrimo atveju mes kalbam apie teisminį persekiojimą, baudžiamą jį persekiojimą. Ir nes priešingų atveju e, būtų galima pasirinkti Europos arešto, Europos tyrimo orderių, kitais atvejais, su pažymusius teisės atveju Europos arešto orderių. Ne, ir be abejo, būtų labai svarbu veikti taip, kad teismai galėtų šalyse uh, veikti kuo sparčiau, kuo greičiau, kad galėtų susipažinti su turima medžiaga. Ir mes nesiekiame suvienodinti baudžiausios teisės sistemų visoje Europoje. Mes tiesiog manome, kad yra svarbu siekti vienodų standartų, nes jeigu iki teisminis sulaikymas yra pernelyg ilgas, tai čia tai nėra gerai ir tai yra problema daugelį šalių. Mes turime patirties, e, kai, kai tie atvejai yra negeri dalykai. E, teismai Junktinėje karalystėje dirba su akreditacijos sistemoje. Aš manau, kad Europos arešto orderis turi būti naudojamas e, tais atvejais, kai vykdomi nusikaltimai. Ne šiaip savo, tai turi būti dokumentas, pagal kurį žmogus siunčinėjimas iš šalies į šalį. Grazie. La... Pirmininkė, ačiū. Diskusija šiuo klausimu baigta balsuosime rytoj 12 val. dėl šio klausimo.